sausio 8 dienos ponia Van Bosit e, taps parlamento nare, o ponia Vautmans e, nuo sausio 1 dienos jos pakeis kitas kolegės. Pagal 7 e, straipsnį ir pagal 4 darbo tvarkos taisyklių straipsnį abi naujos kolegės pradeda dirbti parlamente nuo nurodytos datos. Aš